leis geriau paremti ūkininkus, leis jiems jau labiau pasitikėti savo jėgomis rinkose ir leis jiems geriau gaminti tai, kas įmanoma jų žemėje. Tuo šiandienos diskusiją baigiame. Ir kitas posėdis rytoj, balandžio 21 dieną. Kaip žinot, posėdžiausim nuo 9 val. iki 13 ir nuo 15 val. iki 19.